padėties rengiantis dešimtajai PPO ministrų konferencijai. Ir norėčiau suteikti žodį komisijos nariai poniai Malstrom. Ačiū, ponė pirminkė. Labas vakaras, gerbėjai ponai ir ponios. Liko tik trys savaitės iki dešimtosios PPO ministrų konferencijos, kurį vyks Nairobija. Taip pat bus minima, minimos ir dvidešimtosios. Uh, metinės. Konferencija vyksta nepaprastai svarbių, svarbių laikų PPO. Gal man reikėtų šiek tiek palaukti. Na kągi, po to, kai labai sėkmingai vyko konferencija Balėje, kur buvo patvirtintas prekybos palengvinimo susitarimas, buvo tikėtasi, kad mes, mums pavyks pasiekti. Da, didelio masto susitarimo dėl Dohos vystimosi darbo atvarkės. Europos Sąjunga iš tikrųjų darė viską, kad taip ir vyktų. Deja, nemažai šalių nenorėjo siekti kompromiso tam, kad būtų sumažintos prekybą iškreipiančios uh, kliūtis. Nairobėje mes turėjome pasinaudoti PPO visais mechanizmais tam, kad galima būtų judėti į priekį. Ir ministrų konferencija turi priimti sprendimą kelis sprendimus dėl Dohos darybų raundo ir dėl to, ką reikėtų veikti toliau. Ženevoje šiuo metu mes siekiame trijų pagrindinių rezultatų. Mes manome, kad tuos rezultatus galima bus pasiekti ir taip mes galėsime toliau sėkmingai vykdyti savo vystymosi darbo atvarkę. Pirmiausia, mes norime, kad būtų susitarta. Uh, Dėl žemės ūkio paramos uh, Tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Mums reikia subalansuoto ir daugiau šalio sprendimo. Kartu su Brazilijos vyriausybė ir keliomis PPO e, e, šalimis ES pateikė oficialų pasiūlymą, kuris turėtų padėti mums spręsti e, žemės ūkio žinamųjų išmokų problemą ir kitas paramos priemonės. Mes manome, kad tas dokumentas yra geras pagrindas diskusijoms ir galimam kompromisui. Be to, mes manome, kad jis galėtų padėti mums parodyti, kad labai svarbu yra tinkamai reformuoti žemės ūkį, taip kaip mes darome tą Europos Sąjungoje. Be tos reformos mes nebūtume galėję pateikti šio bendro pasiūlymo kartu su Brazilijos vyriausybė. Taigi šiuo metu Ženevoje vyksta dėrybos tam, kad kuo daugiau šalių pritartų tam pasiūlymui. Antra, mes turime padaryti viską, kad užtikrintume, kad būtų padėta skurdžiausioms ir pažeidžiamiausioms PPO šalims, tai yra ir mažiausiai išsivyščiusios šalis. Joms e, reikia, pavyzdžiui, nu, nustatyti specialias ne pre, taisyklės medvinės pramoniai. Sieksime kompromisu visais šiais klausimais. Ir mes tikimės, kad taip mes galėsime žengti į priekį po ministrų konferencijos. Ta daryti nebus lengva. Mūsų interesai yra labai aiškus. PPO turėtų tęsti darbą, spręsdama neįspręstas problemas Tas problemas galime spręsti tik tai daugio šalėmis pastangomis, nes mes kalbame apie priekybos iškraipimą, apie kliūtis žemės ūkio sektoriuje ir kitas priekybą iškraipančias priemonės. Bet mums reikia konkretaus rezultato. Ir mes manome, kad stambios besivystančios ekonomikos turėtų prisimti joms tenkačią atsakomybę. Antra, turime padaryti viską, kad ministrų konferencijoje būtų pradėta kalbėti ir apie naujas problemas, kad būtų pripažinta, kad PPO šalis gali dėrėtis dėl tam tikrų klausimų mažose suinteresuotų šalių grupėse. Tai, tai būtų labai svarbu. Tai užtikrintų tai, kad DPPO ir toliau nustatinėtų pasaulio priekybos taisyklės. Pone pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, artėjanti ministrų konferencija bus nepaprastai svarbi, nes ji tikrai paveiks daugia šalę prekybos sistemą, kuri veikia pasaulyje. Džiaugiuosi, kad mums iki šiol pavyko gerai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir aš nekantrai lauksiu jūsų delegacijos indėlio ir jūsų tikiuosi, kad delegacija sėkmingai dalyvaus ministrų konferencijoje. Dėkoju komisijos nariai. Toliau kalbės frakcijų atstovai ir EPP frakcijos vardu dvi minutės kalbės ponas Zalba e, Bidigan. Ačiū ponė pirmininkė, girmojau komisarę. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti e, vieną iš rezoliucijos autorių, poną Delangę, nes mes puikiai su juo bendradarbiavom. Taip pat dėkoju ir komisijai, ir komisijos darbuotojams, kurie tikrai prisidėjo rengiant šį dokumentą. APP frakcijoje mes visuomet pasisakėme ir pasisakome už daugiašališkumą. Ir PPO be abejo yra puikiai platforma daugiašališkumo principui dėkti. Prekybos palengvinimo susitarimas yra vienas pavyzdys to, gali, kaip galima būtų gerinti visų valstybių finansinę padėtį. Niekas nebejoja, kad kuo atviresnė yra priekyba, tuo daugiau ekonominių galimybių mes turime. Turim, galime pateikti daugybę tai patvirtinančių pavyzdžių. Ministrų konferencija vyks Nairobėje ir, kaip ir sakė komisijos narė, tai bus nepaprastai svarbus renginys. Mes tikimės, kad tenai bus priimti sprendimai, kurie padės mums užtikrinti ekonomikos augimą, kurie padės mums kurti naujas darbo vietas, kurių mums reikia dabar daugiau nei kada nors praeitėje. Daugia šališkumas reiškia, kad mes galime ne tik veikti iš vien įvairiais ligmenimis, tarptautiniu ir regioniniu digmenimis. Prekyba yra liberalizuojama visame pasaulyje ir mes turime daugybę įvairių daugiašalių susitarimų, tai skaitant ir transatlantinį prekybos ir investicijų partnerystės susitarimą. Tai yra susitarimai, kurie remia PPO darbą ir PPO turėtų veikti aktyviau tose sritise, kol kol kas daugia šališkumo yra nepakankama. Dėkoju. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu kalbės ponas Langė. Pone pirmininkė, gerbimoji komisarė, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti dokumento bendra autoriui, ponui Dzalba, Gerai, kad vyks ministrų konferencija Nairobėje. Yra žmonių beje, kurie to nenori. Nenori, kad vyktų tos darybos. Ir aš turiu prisipažinti, kolegos, kad aš nesivaizduoju, kaip galima toliau būtų tęsti Dohos dėrybos raundą, kaip galima būtų drengti ministrų konferenciją. Jei tos dėrybos nebus su, susietos su Dohos dėrybos, vystimosi darbo atvarkę. Reikia kalbėti ir apie ekonominę priekybą, ir apie investicijas, ir apie spekulacijas įvairia, įvairiomis valiutomis. Kolegos, jei tų problemų nespręsime, tai jos niekur neišnyks ir jos tik tai kenks mums, mūsų priekybai. Daugiašališkumas yra visiškai būtinas. Taip, mums reikia lankstumo, mums reikia geriau subalansuoti įvairius aspektus, reikia surasti tinkamą pusiausvyrą tarp įvairių priemonių, tarp daugiašalių ir dvišalių priemonių. Bet akivaizdu, kad vystimasis turėtų būti mūsų prioritetas. Ypač dabar, kai susidūrime su migracijos krize. Dabar visi suprantame, kad besivystančios šalis nėra vienodos Ir todėl kiekviena šalis turi prisimti jai tenkančią atsakomybę, bet be abejo pagal savo gebėjimus. Dėkuoju. Toliau AKR frakcijos vardu kalbės dvi minutės ponė Maklakin. Kolegos, aš manau, kad prekyba mažina skurdą, įgalina moteris ir suteikia galimybės jaunimui. Mes gyvename suglabolėjusiame pasaulyje ir mūsų piliečiai ir vartotojai nori, kad prekybos kliūčių nebeliktų. Todėl labai sunku yra man šiandien nuslėpti nusivylimą dėl to, kad yra per mažai pažangos. PPO E, dėrybose. Aš dabar, kai kalbam apie 10 ministrų e, konferenciją, dėja, aš bijau, kad to, ta konferencija ta, mus taip pat nuvils, nes žinome, kokios yra išankstinės šalių pozicijos. Taip, mums reikia toliau tęsti dėrybas dėl Dohos vystimosi darbo atvarkės, reikia tęsti viršuliškumų pagrįstą darbo atvarkę. Ir kaip ir sakė komisijos narė, e, tarptautiniai prekybos sustarimai gali padėti mums spręsti aktualiausias problemas, bet yra ir kitų problemų, kurias reikia spręsti. Pavyzdžiui, galime galvoti apie taip, kaip galime būtų padėti besivystančiam šalims patekti į tarptautinės prekybos rinkas, nes būtent tai suteiks joms realias galimybės plėtoti savo ūkį. Mums reikia pažangos tose sritise, kur ta pažanga yra įmanoma, kur galima susitarti. Bet panašu, kad e, mums reikės ieškoti kitokio susitarimo tam, kad galėtume da, e, to, da, e, tai pasiekti. Mums reikia naujo susitarimo, kuris ne, ne, asoci, nesie, neturėtų asociacijų su uh, ankstesniais susitarimais, uh, kurių nepavyko įgyvendinti. PPO turėtų būti tokia organizacija, kuri vyks paisydama savo šalių interesų. Uh, šalis turi bendradarbiauti daugia šalių ir dvišalių pagrindų, nes tik tai taip mes galėsime užtikrinti, kad visi turėtų pakankamai darbo pasaulyje. ES turi daryti viską, kad daugia šalį darbo atvarkė ir toliau būtų aktuali, tam, kad, mes, kad tos darybos e, būtų atneštų sėkmę visiems. Jums yra iškelta melinoji kortelė. Ar jūs atsakytumėte klausimą? Ir dar viena Vilnioji kortelė. Ši diskusija tik tai parodo, kiek mažai įtakos turi Jungtinė karalystė e, prekybos dėrybose. Pane Malstrom ką tik kalbėjo apie prekybos e, e, dėrybas. Bet ar jūs pritartumėt mano nuomonė, kad jei po referendumo mes išstosime iš Europos Sąjungos, mūsų įtaka tvarkant pasaulinę prekybą pasaulyje padidės? Tikrai labai originalus klausimas. Žmonės spręs, ar reikia likti ES ar ne. Labai greitai beje tai įvyks. Ir iš tikrųjų, jeigu mes susigražinsime savo suverenės galės, galėsime patys susirašinėti susitarimus. Bet jei mes norime gerinti situaciją visiems, tą vienai per kitaip turėsime daryti PPO. Σας ευχαριστώ για την ομάδα φιλελευθέρων. Dėkoju. Liberalų ir demokratų frakcijos vardu ponas Takula. Pone e, pirmininkė, komisijos narė. Taip, e, dešimtoji PPO ministrų konferencija bus greitai surinkta, suorganizuota, jums yra labai svarbi ir mes būtent galime dabar įsitikinti, E, kokie bus pokyčiai, kalbant apie Dohos vystimos darbo tvarkę, ar jie įsigalios. Mes esame pasirengę ir toliau vykstyti e, dėrybas e, dėl DDA, bet manau, kad mums reikia naujo pagrindo. Mes negalime remtis senuoju pagrindu, dėl kad antraip rezultatų nepasieksime. Jeigu norime rezultatų, turime imtis aktyvesnių veiksmų. Europa, Europos Sąjunga nulatos aktyviai rėmė Dohos vystimosi raundą, bet mes turėtume taip pat įtraukti į šį procesą ir kitus. Iš tarptautinės priekybos perspektyvos tai yra geras požiūris, todėl kad mums reikėtų pasaulinės pasaulinių taisyklių, visą pasaulio galiojančių taisyklių priekybos srityje. Nes dabar čia yra daug e, susiskaldimo. Manau, kad e, ši rezoliucija yra labai svarbi, todėl kad mes aptarinėjame labai svarbės temas. Ir e, galbūt diskusijas tęsime ir toliau dvišalių pagrindų arba daugia šalių pagrindų. Svarbu eiti į kitą etapą, žengti pirmyn. Dėkoju. Guoja frakcijos vardu bus antros minutės ponas Šulc. Komisijos narė Vokietijos e, prezidentas nesidžiaugia e, kelionė į Afriką prieš pat kalėdas. Ko gero, šios konferencijos e, rezultatų bus nedaug. Laisvosios priekybos e, koncepcija negali būti dar kartą pastelgta tokiuose konferencijose. 16 milijonų pabėgėlių rodo, kad klaidų buvo padaryta PPO priekybos srityje. Negalime kaltinti tokių šalių kaip Indijo, Indija dėl to, kad nori pagrindinį dėmesį skirti e, populacijos gyventojų išmaitinimui. Pascal Lamy džiaugiasi PPO darbu ir jo susijimu su vyriausybių darbu. E, PPO būtent didelį dėmesį skyrė e, e, išmaitinimo klausimui ir Nereikėtų taip pat e, pamiršti ir e, kitų tikslų, e, kurie labai svarbus daugia šaliam bendradarbiavimui ateityje. Dėkoju žaliųjų frakcijos vardu pusantros minutės ponas Buchner. Dėkoju. Mano frakcija pasisako už sąžiningą prekybą. Manome, kad turėtų būti pasitelktas tinkamas e, forumas e, pasaulinio lygio, pasaulio lygio forumas, kuriame būtų galima ieškoti sprendimų, kurie būtų naudingi visiems komerciniams partneriams. Mes, ES, esame stiprus priekybos partneris, e, darome didelę įtaką. Nemanome, kad pasaulio priekyba gali būti pasitelkta, primetant mūsų valią silpnestiems e, partneriams. E, PPO prašo e, specifiškai diferencijuotai žiūrėti į besivystančias valstybės tam, kad būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos toms valstybėms patekti į rinką ir toliau galėti vystyti savo ekonomiką. E, jei nenukenčiant nuo importų. O šią rezoliuciją mes prašome kaip ir atskirstyti besivystančias valstybės į skirtingas kategorijas, tam, kad e, e, valstybės labiau atvertų savo ekonomiką, bet šis suskirstimas iš tiesų pasi, būtų naudingas tik stipresnėms uh, E, tiks stipresniems e, priekybos partneriams. Mes e, tam nepritarėme. Reikėtų ir toliau vystyti, nereikėtų vystyti dvišalių susitarimų, susitarimų, dėl kurių gali nukentėti PPO. Reikėtų tiesiog mažinti uh, stimulą, skatinimą e, būtent tų stipriausių ekonomikos e, e, partnerių reikėtų skatinti atsižvelgti ir į silpnesnės valstybės. Mes pateikėme pakeitimų, kurie subalansuos mūsų rezoliuciją ir aš tikiuosi, kad jiems pritarsite. Dėkuoju. Pone Buchner, jums yra pateikiamas klausimas e, pagal mėlynąją kortelę. Ponas Eferič, jums pateikė šį klausimą, ar pritarite, ar atsakysite klausimą. Dėkoju. Pastebėjau, kad jūs kalbai, kalbėjote apie silpnesnius e, prekybos partnerius ir beitvisdarės valstybės. Ar nemanote, kad tokios šalys labiausiai nukenčia nuo tarifų ir nuo prekybos blokavimo, e, prekybos blokų tokie, kaip, kokie yra pasitelkti Europos Sąjungoje. Mes e, galėtume skatinti priekybą su tomis valstybėmis, e, užuot tik teikia pagalbą toms besivystačioms valstybėms. Tai tiesa. Mes galime teik, tiekti savo žemės ūkio produktus e, esant kitokiams sąlygoms negu toms, kurios yra besivystančiose valstybėse. Ir dėl tų sąlygų nukenčia besivystančios valstybės. Aš pritariu tik dėl šio aspekto, bet ne dėl kitų dalykų, kuriuos minėjote jūs. Dėkoju. Ponas Darmos. Europos Sąjunga prasidėjo prote, kaip pradėjo veikti kaip protekcionistinė struktūra ir ji toliau tokia išliks. Ar bus Doha ar ne, vis dėlto ES nekeis savo pozicijos. Vienas pavyzdys Europos protekcionizmas maisto pramonėje darote įtaką besivystančiai valstybei. Europos Sąjungos e, rinkos yra uždarytos kai kuriems produktams. Taip pat Europos Sąjunga išmeta perviršį ir žemės ūkio subsidijos nėra paskirstos e, tinkamai. Dėl to ūkininkai, maisto augintojai visame pasaulyje e, kenčia, ypač tose šalyse, kuriuose išvystas pirmasis sektorius. Dėl to nukenčia ypač patys neturtingiausių pasaulio gyventojai. Tai nėra sąžininga priekyba. Taip pat yra ir kitokių pasiekmių. ES protekcionizmas kenkia vartotojams ES. Nukenčia nuo to vartotojai, jie turi mokėti e, jų produktų kainos yra aukštos. Profesorius Patrikas Mintatas paskaičiavo, kad jungtinėse karalystėse Jeigu Britanija pasitrauktų iš Europos Sąjungos, sumažėtų 8 procentais pragyvenimo išlaidos. Manau, kad būtent turėtume nepamiršti, kad ES būtent kalta dėl esamos situacijos. Jūs turite du klausimus, tris klausimus pagal minus kortelės procedūrą. Uh, Ar jūs e, priimtumėte pirmąjį klausimą, ar atsakytumėte į jį? Ponas e, Fielner. Deja, galiu priimti tik vieną klausimą. Ar jūs tikrai toks naivus, kad manote, kad visos ES subsidijos dinks, jeigu ES bus panaikinta? Ar e, tikrai neatsirastų dar aukštesni tarifai Šveicarijoje ir Norvegijoje, pavyzdžiui, yra didesni žemės ūkio tarifai ir didesnės subsidijos, nors tos šalis nėra ES narės. Žinoma, yra daug valstybių, kurios nėra ES narės. Bet jeigu subsidijos yra ir ypač žemės ūkio srityje, jos yra apsprendžiamos nacionaliniu lygiu. Ir jeigu tai bus padaryta nacionaliniu lygiu, tuomet e, bus atsižvelgta į e, vartotojų lūkesčius. Dėkuoju. Pusantros minutės ponas Fandulis. Ačiū pirmininkė. Šiandien kalbame apie pasaulio priekybos organizaciją ir apie tai, kaip bendradarbiaudama su kitomis panašiomis organizacijomis jį gali išgelbėti pasaulį nuo skurdo. Tačiau iš esmės ši organizacija yra problemos dalis, o ne sprendimo dalis. Na, žinoma, turime galvoti apie pasaulinius priekybos susitarimus, e, kurios sudarant nereikia valstybėms narėms daug investuoti. Tų susitarimų piliečiai nelabai gali kontroliuoti, įgaliojimai yra suteikiami vyriausybėms, taip pat ir daugia nacionalinėms įmonėms. Ir mums yra sakoma, kad turime skatinti rinkas, bet iš tikrųjų tai turi įtakos darbuotojams, ištisoms bendruomenėms. Mažos ir vidutinės įmonės žlunga ir matome, kad didelės korporacijos, kurias remia PPO, klesti. Tačiau nepakanka e, kad PPO kontroliuotų įmonių ekonominę padėtį. Mes turime galvoti ir apie mokesčių politiką, e, švietimą ir institucinės reformas. Neturi būti e, sudaromos lengvesnės sąlygos tam tikram kapitalui, taip pat neturi būti žengiama atgal ir neturi būti žlugdomos nacionalinės ekonomikos. Ačiū, dabar pana Štir, dvi minutės. Pirmininkė, pirmiausia, noriu pasveikinti kolegas, kurie pateikė gerą pasiūlymą dėl rezoliucijos. Priekybos liberalizavimas yra svarbus siekiant ekonomikos augimo ir e, tarptautinė priekyba tapo vienu svarbiausių besivystančių šalių finansavimo šaltinių. E, tvaraus vystimosi siekis yra įtvirtintas ir e, tvaraus vystimosi darbo tvarkėje iki 30 metų. Priekyba yra svarbi priemonė įgyvendinant e, tūkstantmečio vystimosi tikslus, kitus tikslus ir labai simboliška, kad dešimtoji ministrų konferencija vyks Afrikoje, kurios vystimasis yra labai svarbus ES. ES visada akcentavo, koks svarbus yra daugia šališkumas. Ir tam tikri laikini sprendimai, pavyzdžiui, regioninės keliašalės priekybos sutartys. Tačiau, kad pasiektume bent šiek tiek teigiamų rezultatų šioje ministrų konferencijoje, mes turime pripažinti ir tai, kad egzistuoja dideli skirtumai tarp mažiausiai išsivyščiusių šalių ir greitai e, besivystančių vidutinių pajamų šalių. E, pastarosios turi kaip galima greičiau pasinaudoti priekybos liberalizavimu ir prisidėti prie 20 metų tvaraus įsimosi tikslų įgyvendinimo. Mes taip pat galvojame ir apie pagalbos priekybai konvencijos peržiūra. Ten yra numatomas priekybos palengvinimas, siekiant pagerinti šalių prekybinius gebėjimus mes galėtume padidinti pasaulio BVP 68 milijardais eurų per metus. Ir iš to daugiausia naudos turėtų besivystančios šalis. Norėčiau pritarti šio susitarimo ratifikavimui, kad jis įsigaliotų dar prieš dešimtąją ministrų konferenciją. Ačiū Jums buvo iškeltos dvi mėlynosios kortelės. Pirmą klausimą noriu pateikti ponas Rubik, bet noriu pakartoti, kad e, suteiksiu galimybę pateikti tik vieną klausimą vienam kalbėtojui pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Taigi, ar sutiksite atsakyti į klausimą, kurį pateiks ponas Rubik? Pone Rubik, e, jums 30 sekundžių. Ačiū pirmininkė. Norėčiau kolegos pono Šter paklausti, ar priekybos susitarimai užtikrins didesnį m, mm, besivystančių šalių e, klėstėjimą. Mes dėl to sutarėme, tačiau e, reikia galvoti ir apie politiką e, tų šalių atžvilgių, į, į kurias atvyksta daugiausia pabėgėlių. Ar manote, kad mes turėtume remti tas šalis ir padėti žmonėms likti savo šalyje, savo namuose? 30 e, sekundžių atsakymui ponė Štir. E, kolega, taip, aš pritariu Jums. Manau, kad e, galbūt net ir šiame rezoliucijos pasiūlyme, nors ir netiesiogiai, tai yra akcentuojama. Yra sakoma, kad turime atkreipti dėmesį ir į priekybos palengvinimo susitarimus, kad besivystančios šalis galėtų didinti savo priekybinius gebėjimus ir kovoti su skurdu, kad žmonės liktų savo šalise ir turėtų tam tikrų perspektyvų, o nebūtų verčiami emigruoti. Ačiū. Dabar ponia Rodrygės Pinjero vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai. Aš visiškai pritariu rezoliucijai ir pritariu, e, noriu padėkoti kolegoms už atliktą darbą. E, Europos Sąjunga yra įsipareigojusi ir turi likti įsipareigojusi siekti daugiašiliškumo. Mes esame lik sąsaja tarp įvairių PPO narių vykstant dėryboms. Dabar nėra laiko verkšlenti, atėjo laikas paskatinti visas PPO narės, nedelsiant ratifikuoti e, susitarimus ir taip pat pareikalauti, kad e, valstybės įsipareigotų galų gale užbaigti labai užsitęsusi Dohos raundą. Aš pritariu komisijai, mm, kuri sakė, kad svarbu, kad tam tikros narės imtųsi veiksmų. Ir mes taip pat turime siekti vengti prekybos žemės ūkio produktais iškraipimų. Taigi, PPO narės turi prisimti savo įsipareigojimus, atsižvelgdamos į savo išsivystimo lygį ir dalyvavimą priekyboje, taigi daugiau atsakomybės išsivyščiusiam šalims, Be to reikia reformuoti PPO, reikia reformuoti PPO finansinę dimenciją ir jos valdyseną, kad nekiltų abejonių dėl šios organizacijos reikalingumo. Ačiū, noriu paprašyti laikytis jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar vieną minutę ponas Henkel. Ponios ir ponai, žinoma, būtų labai gerai, jei PPO dėrybų raundai baigtųsi taip, kad mums nebereiktų dvišalių susitarimų. Mm. Ir taip išvengtume tų nesutarimų dėl TTIP ir kitų panašių susitarimų. Bet norėčiau dabar pakalbėti apie kitą dalyką, kodėl globalizacija ir laisva priekyba yra tokia svarbi. Mes turime neužmiršti, kad globalizacija veikia E, ne tik paslaugas, prekes ir investicijas. Globalizacija daro poveikį ir idėjoms bei vertybėms. Ir globalizacijos dėka e, žmogaus teisės yra pripažįstamos pasaulinių iššūkių ir pasaulinė galimybė. Taip pat globalizacija turi ir kitų teigiamų padarinių. Taigi mes turime ginti PPO priekybą, nes priekyba reiškia ne vien didesnį klestėjimą. Ponios ir ponai, aš manau, kad subsidijos tiesiog didina e, mūsų skirtumus. Ačiū, ponė Henkel. Vėlgi du žmonės pakėlė mėlynas korteles. Pirmasis yra e, Dartmut, ponas Dartmut, antras e, ponas Sani. Tačiau ponas Dartmut jau kalbėjo, bet palaukite, Jūs jau kalbėjote, todėl, manau, būtų teisingiau suteikti galimybę pateikti klausimą ponui Saniai. E, pone Hengel, ar sutinkate atsakyti į pono Sanį klausimą? Žodis ponui Sanį. Ačiū, pirmininkė. Mano klausimas kolegai yra štai koks. Jeigu teoriškai mes sudarytume ir atsisakytume tų visų dvišalių, keliašalių susitarimo, ar manote, kad galėtume sudaryti vieną pasaulinį susitarimą? Na, aš nemanau, kad tai įmanoma, bet norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. 30 e, sekundžių atsakymui. Taip, aš sutinku, kad jeigu turėtume idealų pasaulinį susitarimą, tai galėtume atsisakyti dvi šalių sutarčių. Tačiau tų visi tie dvi šaliai susitarimai labiau prisideda prie pasaulinės priekybos, nei iki šiol prisidėjo PPO. Bet aš žinoma tikrai sutinku, kad mums reikėtų siekti, kad PPO būtų pasaulinės sėkmės pavyzdys. Ačiū. Dabar pusantros minutį, poniai Karantsovai. Ačiū. Komisijos narė, Europai reikia tokio pasaulio, kur visos duris būtų atvertos verslui ir pasaulinė priekyba kaip tik ir yra būdas toms durims atverti. Jeigu norime, kad Europa būtų stipri, turime pritarti uh, visoms priemonėms, kurios skirtos mm, kliūtims šalinti tiek PPO sistemoje, tiek kitur. Ir dabar mes turime nubrėžti liniją po e, tų 14 metų trūkusių DDO raundo dėrybų. Turime eiti pirmin. Aš manau, kad galėtume tai daryti PPO rėmose, bet tik tuo atveju, jeigu PPO turės naują viziją ir naują sąrangą kaip organizacija. Kaip mes galėtume pasiekti šių tikslų? Visų pirma, turime kažkokiu būdu baigti šį raundą, kad daugia šalė darbo atvarkė būtų plėtojama toliau. Aš tikiuosi, kad ES ir toliau bus tų diskusijų lyderė. Tačiau reikėtų didesnio visų narių dalyvavimo, kad būtų pasiekti prasmingi šių dėrybų rezultatai, net jeigu jie ir bus menkesni, nei mes tikėjomės. Antra, po to, kai tai padarysime, e, turime iš, toliau gyvendinti daugia šalės priekybos darbo atvarkė. Ir tam mums reikia naujo plano, kad viskas nepasikart, tiesiog nepasikartotų. Ir susitikimą Nairobije reikėtų siekti realių dogos raundo rezultatų. Tačiau kita vertus, tame susitikime reikėtų numatyti ambicingą e, kelią, PPO kelią pirmin. Iškelta milinoji kortelė jums. Pane Drapinė iškelims šią kortelę. Ar atsakysite į klausimą? Taip, kolegos gali jūs sveikinti, bet prašyčiau dėmesio. Ar jūs atsakysite į klausimą? Pane Grapinė. Aš pritariu tam, ką pasakė kolega ir ką sakė pranešėjai, bet mano klausimas būtų toks. Ar jūs tikrai manote, kad PPO neturėtų turėti kitos prekybos darbo tvarkės? Nes kai prie šios organizacijos prisijungia stambios šalis, tai gali iškreipti konkurenciją. Ta matome dabar. Uh, Ta liūdė Kinijos pavyzdys, kur prekės gaminamos be jokios kontrolės. Gal reikėtų tobulinti kontrolės sistemą? Prašyčiau atsakyti į jums skirtą klausimą. 30 sekundžių. Taip, aš suprantu, da, tai iš tikrųjų šiuo metu da, uh, išgyvename tikrą dėrybų sūkurį ir turėtų veikti ne tik ES, aktyviai dalyvauti šiuose dėrybose, bet ir visos PPO šalės. Aš manau, kad yra nepaprastai svarbu daryti viską, kad būtų tinkamai gyvendinama pasaulinės prekybos darbo tvarkė. Nepakanka vien dvi šalių ar kelią šalių dėrybų. Aš manau, kad mes visi esame suinteresuoti tuo, kad pasaulyje būtų prekiaujama laikantis vienodų taisyklių. Dėkoju. Toliau pusantros minutės ponė Sančias Kaldentei. Ačiū, ponė pirmininkė. Dohos darybų raudė susidurimas su rimtomis problemomis. Ir žengti daugišliškumo kelių nėra lengva, nes kartai susidurima yra su dalykais, kurie nėra suderinami, kurie prieštarauja vienas kitam. Bet aš manau, kad toms šalims, kurios e, yra e, pietuose, yra sunkiausia. Nes mes žinome, kad kai kurie susitarimai, pažiūrėjau, e, susitarimas dėl transatlantinės prekybos ir partnerystės taip pat gali pakengti toms šalims. Aš manau, kad mes turime daryti viską, kad kalbėtume vienu balsu tarptautinės prekybos srityje. Turime daryti viską, kad pasaulinė priekyba padėtų mums spręsti nūdinius iššūkius, tokius kaip, pažiūrėjau, kaip klimato uh, kaita. Priekyba neturėtų trukdyti žmonijai išgyventi. Begin. Dėkuoju pirmininkė. Nairobio konferencijoje sprendžiama daugiašalės sistemos ateitis, o ši sistema gali būti sužlugdyta ES ir Junktinių Amerikos valstijų su TTIP, TPP ir TISA. Vis dar kalbama, kad daugiašališkumas yra tinkamas sprendimas, bet iš tikrųjų, jeigu sistema neveikia, reikėtų reformų, reikėtų padėti neturtingiausioms šalims ir reikėtų atsisakyti neaiškus suskirstimo į besivystančius, į besivystančias ir įsivysčius šalis. Pavyzdžiui, Kinija ir Indija sugeba pasiūsti žmogų į mėnulį, bet vis dar laikomos e, besivystančiomis šalimis ir pasinaudoja tuo. Mes turime padėti neturtingiams, e, neturtingoms šalims gauti daugiau lengvatų. E, reikėtų diskutuoti daugiašalių pagrindų būtent apie šios e, standartus ir Nairobija tikėme sulaukti e, pasiekimo, e, jeigu TP ir TISA nepaims viršaus. Dėkuoju, toliau dvi minutės kalbės ponas Fisas Eiksela. Ačiū, ponia pirmininkė, įmoju komisarė. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti šio dokumento autorius pono Langį ir pono, Zal, pono Zalbą. Šis dokumentas yra nepaprastai svarbus, nes jis parodo, kad Europos parlamentas rimtai ruošiasi dešimtai ministrų konferencijai, kuri vyks gruodžio mėnesį Nairobėje. Nepamirškime, kad PPO buvo sukurta tam, kad galima būtų siekti labiau integruotos tarptautinės priekybos sistemos, kad būtų padedama besivystančioms šalims siekiant užtikrinti, kad tos šalis galėtų plėtoti savo ūkį pasinaudodamos priekybą. ES visuomet pasisakė už gešališkumo principo taikymą visose dėrybose. Ir būtent e, taip pasirašomos yra įvairios sutartys. Tarp jų yra ir daugia šalių, ir kilia šalių, ir, naciona, ir dvišalių, ir regioninių sutarčių. Dabar mes kalbame apie atviresnę sistemą to, e, kelios šalis e, e, iš vienos kategorijos dabar perinė į kitą kategoriją. Ir į tai taip pat reikia atsižvelgti. Reikia taip pat skatinti PPO reformuotis, nes reikia struktūrinių reformų. Tam, kad PPO galėtų padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, ypač toms, kurios dirba su inovacijomis, Reikia skirti daugiau dėmesio įmonėms, kurios plėtoja atsinaujančios energijos technologijas, pavyzdžiui. Nes tai nuo to priklauso mūsų ateitis. Dėkuoju toliau, ponas Martin. Ačiū, ponė pirminkė. Kaip ir pasakė komisijos narė ir kaip jau pabrėžė kolegos, mes neturėtume pamiršti, kad dešimtoji ministrų konferencija bus labai simboliška, nes pirmą kartą jį vyks Afrikos šalyje. Ir todėl turime kuo daugiau kalbėti apie Dohos vystimosi darbo tvarkę. Ir būtent apie tai turime dabar kalbėti. Pirmiausia, aš tikiuosi, kad ES ir toliau rems ypatingą požiūrį į tam tikras šalis. Čia aš pirmiausia turiu galvoje mažiausiai išsivyščiusias šalis, nes būtent joms atviresnė prekyba turėtų padėti labiausiai. Be to, mes visi turėtume pasidžiaugti tuo, kad buvo baigtos darybos dėl e, prekybos palengvinimo e, susitarimo. Ir būtų gerai, jei visi kiti uh, E, to dokumento pasirašymo ir ratifikavimo darbai būtų baigti iki e, konferencijos Nairobija. Dar vienas dalykas, apie jį kalbėjo ponas Rubikas. Mes norime, kad šalis kad visos šalės skirtų pakankamą finansinę, pakankamai lėšų e, vystmosi darbams. Glen Eagle E, aukščiausių lygio e, susitikime dar buvo apie tai kalbėta. Ir aš norėčiau padėkoti komisijos nariai už tai, kad ji kalbėjo apie nesnevykusiame e, PPO susitikime apie tai, kad būtų atidėtos, atidėtas intelektinės nusavybės apsaugos taisyklių taikymas tam tikroms besivystančiams šalims. Ponas Valėsa, ačiū ponė Pirinkė. Aš manau, kad ši rezoliucija parengta labai tinkamų laikų, nes ji parodo, kad mes norime, kad laisvo priekyba tarnautų visiems. Be to, manau, kad Europos Sąjunga turėtų paremti ir struktūrinės PPO reformas. Ta reforma turėtų padėti mums kurti atviresnę, neformalią, nediskriminacinę priekybos sistemą, kurioje būtų taikomos vienodos taisyklės visiems. Aš manau, kad sistemą reikia keisti. Aš manau, kad PPO sistemą reikia pakeisti tam, kad ji geriau atitiktų nūdinos iššūkius, realias problemas, su kuriomis susidurėme. Tik tai taip ji galės padėti mažoms ir vidutinėms ir mikro įmonėms ir taip pat e, startuoliams e, kurie veikia inovacijų srityje. Be to, daugiau dėmesio reikėtų skirti tom šalims, kurios turi mažas pajamas ir mažiausiai išsivyščiusioms šalims. Labai svarbu yra taip pat tinkamai apibriežti, kas yra mažų pajamų mažai išsivyščiusi šalis ir kas yra kitos šalis. E, nes, pažiūrėjau, tokios šalis kaip Kinė patenka į keistą kategoriją ir dėl to kyla problemų. Be to, komisija turėtų padaryti viską, kad būtų skatinama uh, E, tvari plėtra pasitelkiant prekybos liberalizavimo taisyklės. Aš visiškai remiu šią rezoliuciją ir esu įsitikinęs, kad ji bus naudinga visoms PPO šalims. Dėkuoju. Toliau vieną minutę kalbės ponas Dantį. Dėkuoju pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Europos Sąjunga e, kitoje PPO ministrų konferencijoje turės pabrėžti, kad jį toliau deda pastangas darbo atvarkės vardan. Turi įrodyti, kad bus atsižvelgiama į kilančius iššūkius. Europa turi dėti pastangų tam, kad dabar būtų pasiektas sustarimas dėl dvišalių sustarimų. sustarimų bet e, Europos Sąjunga daugiausiai turi dėmesio skirti būtent daugia šaliams susitarimams, kurie užtikrins tinkamesnę globalizaciją. E, sudarant susitarimą dėl e, prekybos liberalizavimo ES pasieks pažangos. E, bus pastelgtas tinkamas požiūris besivystančių šalių atžvilgių tam, kad būtų galima tinkamai parinkti įsipareigojimų įgyvendinimo laikotarpį. Aš tikiuosi, kad Nairobėje bus pasiekti šie tikslai. Dėkuoju toliau dvi minutės sutikimas ponui Fielner. Svarbu kovoti su skurdu ir būtent dėl to šie sustarimai yra labai svarbus. Bet jau 13 metų mes siekiame rezultatų Dohos dėrybų raunde. E Laikas iš tiesų nėra svarbus klausimas, bet svarbu, kiek yra pažangos. Štai dėl ko manau, kad pažangos e, Nairobija e, pasiekti būtina. To reikia pasaulio ekonomikai, jos gaivinimui, nes nežinome, ar ekonomika atsigaus. Taip pat labai svarbu pasitelkti e, tarifų taisyklės, pasaulinės taisyklės, nes Yra per daug skirtumų. Ir dėl jų priekyba darosi vis sudėtingesnė ir ji daug kainuoja. Taip pat mes žinome, kas yra EMC. E, pasitarnauja ne tik ginčių sprendimui. Komisarė, pritariu komisariai, kad Diskusijų užbaigti nepavyks, bet tikimės, kad tai pavyks padaryti bent jau kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, kalbant apie um, ekologiškai suderinamus produktus. Tikiuosi, kad, tarkim, pasieksime susitarimus dėl uh, tarifų. Dėkuoju Ferrerui, jums pateikė klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar jūs atsakysite? Dėkuoju. Ponas Fielner kalbėjo apie apie rinką. Bet e, besivystančios e, šalys e, prieštaravo laisvosios prekybos susitarimams. Jeigu tikrai toks, tas sprendimas toks visiems tikamas, kodėl jie tam prieštaravo? E, paminėkite, kuri industrializuota valstybė pasiekė esamus rezultatus be protekcionizmo. 30 sekundžių. Dėkoju Jei tai, ką sakėt, būtų tiesa, tuomet gal ir jums ir pritarčiau, bet iš tikrųjų matome, kad daug, daug, dauguma iš tų šalių kaip tik siekia susidaryti su ES ekonominio bendradarbiavimo ir prekybos susitarimus. Ir ta, tik tai tos šalis, kurios aktyviai dalyvauja tarptautinėje prekyboje, gali išsivaduoti iš skurdo. Ένα λεπτό, η κυρία Μόσκα. Pone Moska, vieną minutę. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju komisijos narė. Norėčiau padėkoti e, autoriams. Ši rezoliucija tikrai rodo, kad mes siekiame pažangos e, visame e, pasaulyje. Siekiame konkrečių sprendimų. Mūsų uh, E, požiūris į globalizaciją keičiasi. Globalizacija yra, vyksta įvairiuose srityse, net ir e, neigiamus, kalbant apie neigiamus aspektus. Nairobija mums atsveria tinkama galimybė e, parodyti gražų į globalizacijos veidą. Reikia pasitelkti tinkamus, sąžiningus sprendimus. Turi būti skiriamas dėmesys ekonominiam vystimuisi, bet taip pat reikėtų skirti dėmesio ir aplinkos vystimuisi ir žmogiškėsiams ištekliams. Štai dėl ko tikiuosi, kad Nairobija bus pasiekta tinkamų rezultatų. Dėkoju dvi minutės, ponas Venta. Dėkoju pirmininkė komisijos e, e, narė. Kaip Jūs minėjote, 10 PPO ministrų konferencija vyks Afrikoje. Dohos deklaracijoje yra pabrėžiamas ryšys tarp prekybos ir vystimosi besivystančios šalys turi, būti, turi išlikti e, svarbiu e, darybų diskusijų aspektu, todėl kad dvi trečiosios e, šalių, kurios ten dalyvauja, yra besivystančios. E, reikėtų naikinti muitus, taip skatinsime ekonomikos augimą ir e, e, galime e, būtent taip pastelkę šios sprendimus kovoti su skurdu besivystančiose valstybėse. Šiame dėrybų raunde besivystančios šalis turėtų prisimti atsakomybę už savo veiksmus ir turėtų veikti būtent atsižvelgiant ir į neturtingiausias valstybės, reikėtų taip pat skirti dėmesio ir pietų ašiai, ypač žemės ūkio srityje. Reikėtų uh, naikinti muitų mokesčius ir apribojimus. Tai padarys uh, įtaką žmonėms Europos sąjunga turėtų siekti sėkmės šioje srityje. Dėkuoju, ponas Silva Pereira. Komisijos narė Malstrom priminė, kad liko tik mėnuo iki 10 PPO ministrų konferencijos, bet reikėtų pripažinti, kad pasirengimieji darbai netenkina. Ir uh, Manome, kad sėkmės Nairobėje nebus. Ar kalbame apie dvišalę ar kitokią darbotvarkė jį nepakeisi daugia šalėse darbotvarkės. Tokia yra realybė. Sėkmės nepasieksime, jeigu pasirengimo, pas, pasirengimo darbų uh, etape nesudarysime tam tikrų alijansų ir nesieksime tvaresnio vystimosi priekybos srityje. Ką daro Europos komisija? Ką gali dar padaryti iki Nairobio konferencijos tam, kad atsirastų šie alijansai, e, šie susitarimai būtent prieš tą ministrų konferenciją? Dėkuoju pasisakė visi įsirašusieji asmenys, dabar procedūra prašau žodžio. Aštuoni asmenys paprašė žodžio. Taigi, kalbės po vieną asmenį iš kiekvienos frakcijos. Ponas Rubik. Dėkoju, pirmininkė. Mes matome, kad šios diskusijos yra būtinos, mes manome, kad jos yra būtinos, todėl kad šiuo metu skaitmeninėje epochoje globalizuotame pasaulyje diskusijos dar nesibaigusios. Pasaulis labai pasikeitęs, o diskusijos dėl Dohos dar vysta. Aid for trade principas galėtų pasitarnauti skurdžioms valstybėms. Mes turėtume skirti daugiau dėmesio besivystačioms valstybėms ir turėtume kovoti su korupcija. Nes korupcija institucijose ir muitinėse e, trukdo prekybai. Svarbu skirti dėmesį išsimaitinimui. 10 milijardų žmonių trūksta maisto. 2050 žmonių bus dar daugiau, taigi šis dok dokumentų reikinys labai svarbus. Dėkuoju, ponas Kaputo. Minutė. Dėkuoju, pirmininkė. Dohos raundas ir pasirengėmieji darbai rodo, kad sunku siekti pusiausvyros. Uh, siekiant priekybos tikslų ir užtikrinant, kad besivystančioms šalims būtų teikiama pagalba. Šios dvi sritys neturi daug ryšių ir tą ryšį turėtų stiprinti Europos Sąjunga. Per Dohos raundą reikėtų kurti naujus ryšius ir E, reikėtų pasitelkti daugia šalius susitarimus, o ne dvi šalius susitarimus. 20-ame Marakešo susitarime yra rašoma apie aplinkos apsaugą, apie gyvūnų gerovę ir apie kitus svarbius aspektus, kurie yra susiję su įtraukiamai augimą. E, E, tvarumą ir teisinį tikrumą. Dėkoju, ponas Marijas, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Dohos vystimosi darbo atvarkyje e, siekiama užtikrinti, kad bū, atsirastų ekonomikos augimas, kad priekyba būtų sąžininga ir kad priekybos mainų, e, priekybos sistemoje būtų mažiau švaistimo. Mes kalbame apie visišką liberalizaciją ir dėl to gali nukentėti mažos ir vidutinės įmonės, taip pat gali nukentėti ir ūkininkai. Nes PPO ne tik, kad yra nedemokratiška, ji taip pat e, prisidėjo prie ekonomikos krizės. Štai dėl ko reikėtų sažiningesnių sprendimų, uh, turi būti užtikrintas socialinis teisingumas ir reikėtų tinkamai paskirstyti turtą viduje tam, kad būtų kovojama su didelių ir vidutinių įmonių spekuliavimu. Dėkuoju, ponas Jakovčič, minutė. Gerbiama komisijos narė. Priekyba e, yra tinkama priemonė, e, kurią reikėtų pasinaudoti taip pat e, ir skatinant besivystančias valstybės. Reikėtų ne tik teikti pagalbą, bet skatinti priekybą besivystančių šalių ekonomikai ir ūkininkams to reikia. Reikėtų juos mokyti, kaip žvejoti, užuot vežus žuvį tiesiai jiems. Reikėtų pasitekti tinkamus išteklius ir tos besivystančios šalis turi pačios sugebėti išsimaitinti. Tai padėsime ir savo patiems. Antraip nesugebėsime išmaitinti 10 milijonų žmonių e, šiam šiame, šioje planetoje. Gracias, presidente. Senora komisarė. Eh, senor... Dėkoju. Pirmininkė, komisijos narė. Jūs žinote, kad balio rezultatai buvo skirti patiems neturtingiausiams žmonėms. Iš tikrųjų yra e, teigiama, kad turtas yra tik, nemaž, tik mažai, e, tik mm, turtas priklauso tikrai e, nedaugeliui subjektų. Taigi šios diskusijos yra būtinos e, pakeisti esamą e, sistemą. E, tūkstančiai ūkininkų Europos Sąjungoje bankrutuoja ir tai rodo, kad PPO sistema nėra veiksminga. Baigiame spontaniškų pasisakymų dalį, dabar komisijos vardu ponia Malstrom. Ačiū, pirmininkė. Gerbėmė Europos parlamento nariai, ačiū už šią diskusiją, dėkoju ir e, pranešėjams, e, ponui Salba ir ponui Langė. Nors ir buvo tam tikrų nepritarančių balsų, vis dėlto jūsų rezoliucijos projektas sulaukė daug paramos. E, komisija yra įsipareigojusi laikytis daugia šalės sistemos, darysime viską, kad įkvėptume gyvybės PPO, nes tikrai reikia tarptautinio forumo e, kuris nustatytų tarptautinės taisyklės. Ir dabar beveik visos pasaulio šalis yra PPO narės, jų yra 161 ir tas skaičius auga. Reikia diskusijų pasaulinių lygių. Ir e, žinoma, pirmiausia, reikia pasiekti rezultatų e, Nairobije tas dėrybų raundas vadinamas Dohos vystimosi raundu. Neturime užmiršti žodžio vystimasis. Taigi, ponė Ferreira, galiu pasakyti, kad mes tikrai stengiamės derinti poziciją su įvairiomis šalimis, skaitant ir AKR šalis. E, kartu su jomis svarstome, kaip įgyvendinti bendrą darbo tvarkę. Mes turime siekti, kad pačios neturtingiausios pasaulio šalis turėtų naudos iš to susitarimo. Todėl mes galvojame apie eksporto konkurenciją, taip pat pateikėme pasiūlymų dėl e, žemės ūkio eksporto subsidijų klausimo, nes jos daro žalą visame pasaulyje. Taip pat galvojame apie bemuitę priekybą, galvojame ir apie medvilnę, apie paslaugas ir siekime didinti sistemos skaidrumą. Tai daryti nėra lengva. E, yra įvairių nuomonių, taigi, kaip jau sakiau, labai įtemptai dirbame Ženevoje ir dviem kolegom iš UKIP, kurių dabar nebėra salėje. Noriu pasakyti, kad e, kai 28 valstybės narės kalba vienu balsu, kaip mes ir darome PPO, tai reiškia tikrai stiprų svertą, tačiau to nepakanka. Iš viso yra 161 šalis. Ir mūsų nuomonės dėl BŽUP reformos gali būti skirtingos, tačiau reikia neužmiršti, kad ES yra viena didžiausių žemės ūkio produktų importuotojų pasaulyje ir mes savo produktams netaikome eksporto subsidijų, todėl mes kartu su Brazilija ir daugeliu kitų šalių tikrai sieksime rezultatų Europėje. Liko dar kelios savaitės ir Turime siekti, kad būtų pasiektas rezultatas, tačiau tuo negalime būti tikri. Mes darysime viską, ką galime iki pačios paskutinės minutės, kad Nairobija būtų pasiektas sustarimas. Ir ponui Fielneriui pasakysiu, kad tikrai tikiuosi, kad mums pavyks e, įtraukti ir priekybos palengvinimo aspektą ir taip pat E, stengsimės e, kalbėti ir apie ekologiškas e, prekes. Apie tai kalbame ir dėrėdamėsi dėl TISA susitarimo. Tai yra atskiras procesas nesusijęs su Nairobiu. Kalbėsiu su kolega, kuris taip pat lankysis Nairobije ir tikiuosi, kad kai kitą kartą apie tai kalbėsime po kalėdų, jau turėsiu tam tikras išvadas ir jeigu kažkas nepavyks, tai tikrai nebus ES kalti. Ačiū gavau e, pasiūlymą dėl rezoliucijos. E, baigiant šiai diskusijai, diskusija baigta, bus balsuojama ketvirtadienį, lapkričio 26 dieną. Good evening, colleagues. Um...